Toliau pagal darbo tvarkę yra figureido pranešimas dėl įgaliojimo ratifikuoti tarptautinės darbo organizacijos 2007 metų darbo žvejybos sektoriuje konvenciją. Ir visų pirma žodį suteikiu pranešėjai poniai figureido. Obrigada, senhora Presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, kolegos. Šiuo pranešimu norime pritarti sprendimui dėl konvencijos numeris 188 dėl tarptautinės darbo organizacijos darbo žvejybos sektoriuje. Ten kalbama apie minimalius standartus, kuriuos privalu tenkinti ir teisingesnės sąlygas uh, E, visame pasaulyje. Noriu pasakyti, kad jūrų konvencijos nebuvo plačiai priiminėjamos. Ji šioje pastaroje, apie kurią kalbame, buvo patvirtinta 2007-aisiais ir ten numatyti darbo standartai žvejybos sektoriuje. Jų tikslas užtikrinti orumą užtikrinančias darbo gyvenimo sąlygas žvejybos sektorioje, tai yra saugos darbe reikalavimai, taip pat reikalavimai dėl to, kiek darbuotojų turi dirbti, turi, kokio, kokio dydžio e, įgula turi plaukoti laivu, taip pat socialinės apsaugos standartai. Daugybė sektoriuje dirbančių žmonių lau, jau ilgą laiką laukia, kad būtų patvirtinta ši darbo organizacijos konvencija. Nes jiems atrodo labai svarbu, kad būtų tinkamai vertintas šiame tikrai svarbiame sektorioje dirbančių žmonių darbas, nes čia dirba apie 30 milijonų žmonių. Taigi e, buvo pat, parengtos visapusiškos ir e, at, atnaujintos taisyklės skirtos šiam sektoriui. Numatyt, num, Konvencijoje numatyta ypatinga žvėjų dirbančių visame pasaulyje apsauga. Dėl ypatingų darbo ir gyvenimo sąlygų jiems reikia ypatingos apsaugos. Šiame sektoriuje yra daugybė mirtinų nelaimingų atsitikimų, kurie įvyksta dėl to, kad neužtikrinama reikalinga apsauga arba tiesiog žmonės yra išnaudojami. Uh, Taigi yra tokie reikalavimai, kurie siejasi su minimaliu amžiumi, e, privalomais gydytojo patikrinimais, taip pat gyvenimo sąlygomis įgulai. Apie tai kalbama 199 rekomendacijoje. Tai buvo labai svarbu po to, kai buvo patvirtinti dokumentai, kuriuose buvo pritarta konvencijoms, kuriuose nekalbama apie žvejybos sektorių. Taigi norime kreiptis į visas valstybės narės ir paraginti jas ratifikuoti, kiek įmanoma greičiau šį dokumentą pagidautina iki 2012, nes tuomet konvencija įsigalios, kai tik ją ratifikuos dešimt e, TDO narių iš jų tam tikras skaičius valstybių turi būti jūrinės. Galiausiai noriu padėkoti visiems, kurie suteikė pagalbą rengiant šį pranešimą, ponui Vilimaja. Taip pat. Vals... Tikiuosi, kad valstybių narių vyriausybės suvoks, kad tai yra svarbi konvencija ir kad ratifikuos kiek įmanoma greičiau. Ačiū dabar žodis komisarui Špidlai. vážený pane předsedo vážené paní poslankyně vážení páni poslanci rybolov je již ze své. pone pirmininke gerbiami europos parlamento nariai žvejyba pagal savo pobūdį yra labiausiai globalizuota profesija. Ir globalizacijos poveikis čia ypač jaučiamas, nes maždaug 30 milijonų žmonių dirba jame ir šio sektoriaus darbuotojai susiduria su sunkumais ir rizika, jeigu kalbėsime apie nelaimingus atvejus ir sužeidimus ir palyginsime jų skaičių su, bendrai, su bendru nelaimingų mirtinų atsitikimų skaičiumi. Pamatysime, kad žvejyba yra pavojingiausias užsiemimas pasaulyje. Visos ES institucijos pasisako už orumą užtikrinančio užimtumo iniciatyvą. Kalbu apie 2006 metų orumą leidžiančią užtikrinti užimtumo iniciatyvą. numatyta, kad reikia parengti nacionalinius užimtumo standartus, taip pat numatyti reikalavimus susijusius su sveikatos apsauga bei teisiniais saugikliais, kurie turi taip pat būti įrašyti. Tačiau visa tai gali būti pasiekta tik tuo atveju, jei mes užtikrinsime, kad būtų laikomasi minimalių standartų visame pasaulyje. ES valstybės narės, kur, taip pat, kurios yra TDO narės, įnešė ženklų indėlį rengiant konvenciją kurios tikslas yra apibriežti minimalius standartus, kalbant apie orų užimtumą, orų darbą. Taip pat kalbama apie e, inspekcijas, patikrinimus, kurie turi būti vykdomi. Konvencija buvo patvirtinta 2007-aisiais, kuomet buvo patvirtinta e, jūrų darbo konvencija. Tuomet atsirado galimybė pasidomėti teisės aktais galiojančiai žvejybos sektoriuje, bei taip pat užtikrinti lygias vienodas darbo sąlygas visiems, kalbant apie įvairiausius reikalavimus, įdarbinimą, užimtumo kontraktus, repatrijavimą, taip pat ir atlyginimo klausimą, būsto, e, socialinės apsaugos aspektus. Naujosios konvencijos kai kurie aspektai yra susijęs su socialinės apsaugos koordinavimo klausimais ir šie klausimai priskirtini išimtiniai bendrijos kompetencijai ir komisija turi suteikti um, kompetenciją valstybėms narėms ratifikuoti tam būtent šią konvencijos dalį. O kalbant apie, kitas, konven, apie kitus konvencijos skyrius, tai komisija ir valstybės narės dalinasi e, bendromis kompetencijomis šioje srityje. Taip pat buvo pasiūlyta paraginti valstybės narės ratifikuoti ir įteikti ratifikavimo dokumentus kiek manoma greičiau, jei, jei pavyktų iki 2012 metų gruodžio mėnesio. Ir tokį raginimą mes išsakysime taip pat ir vertindami tuo pat metu situaciją. Dabar kalbės kalbėtojai politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, ponas Borgeto EPP vardu trims minutėms. Caro presidente, cari colleghi, signor komisarė. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiamas komisarė. Na, ko gero visi žinome, bet dar kartą reikėtų tai pakartoti šiandien. Remiantis įlo duomenimis, jūreivystė yra viena iš pavojingiausių profesijų. Ten nuolat įvyksta įvairių nelaimingų atsitikimų. Taigi, jūreivystėje reikia papildomų standartų, tarptautinių standartų, kurie užtikrintų oras darbo sąlygas jūreiviams. Nes dabar dažnai jūreiviai yra labai išnaudojami. Konvencija, kurios numeris 188, yra geras pagrindas, norint užtikrinti ir geresnį konkurencingumą sektorija. Vis dėlto visų pirma turėtumėm užtikrinti tai, kad jūreiviai nežūtų, kad jie būtų saugus savo darbo vietose. Taip pat norėčiau pridurti, kad pirmųjų diskusijų metu mes norėtumėm pademonstruoti, kokią svarbą teikiame šiai konvencijai. Ir taip pat norėtų, norėčiau paraginti valstybės norės kiek įmanoma greičiau ratifikuoti šią konvenciją tam, kad kiek įmanoma greičiau įsigaliotų. Ponas Derosa, trims minutėms socialistų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi galimybę pasisakyti šiuo klausimu šį vakarą. Manau, kad žvejo, žvėjės darbas yra vienas pavojingiausių užsiemimų pasaulyje. Bent jau Airijoje ne, nebūna tokių metų, kad koks nors laivas ne, nepradinktų jūroje ar nesusižeistų šioje srityje dirbantis žmonės. Kai buvęs socialinės apsaugos, Airijos socialinės apsaugos ministras, žinau, kaip sunku ir svarbu surasti būdų užtikrinti žvejybiniuose laivuose dirbančių žmonių teisų įgyvendinimą, nes tai yra tikrai sudėtingas rytis, reikia išsiaiškinti, ar asmuo dirba pagal sutartį, ar teikia paslaugas pagal sutartį. Taigi ir skirtumas tarp Tai čia, čia yra skirtumas tarp tų darbuotojų, nes jie moka mokesčius ir socialinės apsaugos mokesčius škiperiui arba kaip užmokesti gauna dalį laimikio ir, ir tai nėra tikri darbuotojai. Taigi labai sunku suderinti šias pozicijas, šias situacijas dirbdamas ministru, aš rėmiausi te, Europos teisės aktu ir e, man pavyko iš, išspręsti kai kuriuos sunkumus, tačiau po kurio laiko paaiškėjo, kad aš neužtikrinau e, tinkamo klausimų išsprendimo. Taigi svarbu patvirtinti minimalius visame pasaulyje taikomus standartus ir čia jau tikrai ga, turime suvokti, kad savame suprantame, kalbame apie saugą, E, saugą laiv, žvejybinėme laive. Ir apie tai, kad, e, kad laivų savininkams ir škiperiams tenka atsakomybė už, užtikrinti, kad žmonės gautų tinkamą ir visą atlygį už savo darbą. Taigi tai yra globalūs minimalūs standartai, nes dėja pastebima tendencija standartų blogėjimo tendencija šios rytyje. Taigi manau, kad patvirtinus kiek įmanoma greičiau šią konvenciją, mes tikrai pasiektume, padarytume gerą dalyką ir raginu tai ir daryti. Atrodo, kad 2012 yra toli, man atrodo, kad reikėtų nustatyti trumpesnę datą. Ačiū. Dėkoju, na o dabar nepriklausomybės demokratijos vardu, frakcijos vardu kviečiu ponas Sinit. Labai svarbu, kad žvėjai dirbtų pagal tokias darbo sąlygos, kurios būtų racionalios, kadangi na, žvėjyba yra rizikingas užsiemimas. Ir taip pat, kad jie galėtų tinkamai užsidirbti ir galėtų išgyventi ir išlaikyti savo šeimas. Taip pat finansinės pajamos turi būti stabilios, patikimos, tam, kad būtų išlaikomos mūsų pakrančių bendruomenės. Pakrančių bendruomenės mano apygardoje sunkiai sugeba išgyventi. Na ir šiose diskusijose kila klausimas, ar 188 konvencijos ratifikavimas, konvencijos, kurią siūlo Tarptautinė darbo organizacija, tokiu būdu bus išplėstas žvejybos reglamentas, ar ši konvencija bus apsaugos priemonė ar kliūtis žvejams. Reikalinga, kad pasauliniu mastu būtų užtikrinamos tinkamos ir vienodos sąlygos. Japonijoje e, žvėjai ir perdirbimo įmonėse dirbantys asmenys dirba kitokiomis sąlygomis ir taip pat kai žuvis yra parduodama tarptautinėje rinkoje, svarbu, kad e, tai atitiktų europinės rinkas, o, europinės kainas. Taip pat žvėjai negauna socialinių išmokų ir dėl to tai susiduria su dideliais sunkumais. Na ir jeigu konvencijos ratifikavimas sumažins e, nelaimingų atsitikimų atvej, atvejus, tai, atvejų skaičių, taip pat užtikrins geresnės socialinės e, priemonės žvėjams. Aš pritarčiau tokiai konvencijai tam, kad na, smulkus vidutiniai žvejybos, smulkios vidutinės žvejybos įmonės išgyventų. Aš tikrai pritarčiau šiai konvencijai, kadangi žvejyba yra sudėtingas ir pavojingas verslas. Ir yra išnaudojamos ne tik žuvys, bet ir žvėjai. Ir tikiuosi, kad ši konvencija leis pasiekti geresnių rezultatų. Dėkoju, nuo dabar neprisijungusių vardų kviečiu poną Martinės. Domisiu. Pone pirmininkė, pone komisarė, tvarus žuvininkystės e, valdymas, aišku, yra susijęs ir su žvėjimo pastangų reguliavimu, bet taip pat ir su žvėjų darbo, tinkamomis darbo sąlygomis. Žuvininkystė žvejyba yra vienas sutintingesnių e, darbų žvejybos e, sąlygos Islandijoje, pavyzdžiui, iš tiesų yra puikios lygnant su mūsų e, Europoje taikom e, esančiomis žvejybos sąlygomis. Žuvinkystės politika yra na, pasaulinio masto ir taisyklės turi būti tarptautinės. Dėl to reikia reglamentuoti žvėjų darbą tarptautiniu mastu. Ir aišku, tarptautinė darbo organizacija yra tinkamas teisės aktų uh, rengėja šioje srityje. E, ši konvencija buvo patvirtinta per 96-ąją organizacijos sesiją. Ir šioje konvencijoje yra pakoreguojamos anksčiau galiojusios konvencijos. Ir šią konvenciją reikia ratifikuoti kuo galima greičiau iki 12 metų. Tai yra puikus bendro valdymo pavyzdys, kai yra politikos sritis valdoma bendromis pastangomis. Žvėjų, jūreivių profesija yra pavojinga. E, šiais žmonėmis yra, šie žmonės yra išnaudojami, kartais jie dirba kaip vergai. Taip, kalbu ir apie gyvenimo sąlygas, sanitarinės sąlygas, sveikatos priežiūros paslaugas ir socialinę padėtį reikalinga užtikrinti minim, bent jau minimalius žvėjų socialinius standartus. Jeigu norime na, išsilaikyti tarptautinėje kon konkurencijoje. Ir tai iš tiesų labai puikus e, sveikintinas teisės aktas. Dėkoju atskiri kalbėtojai. Pona Panjatopulos, 3 minutės. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad e, labai svarbu, kuo greičiau ratifikuoti šią konvenciją. Su Europos parlamento parama šiai rezoliucijai. Aš tikiuosi, kad beje šiai rezoliucijai bus pritarta. Mes e, prisidėsime prie to, kad būtų užtikrintos žmogaus orumo nežeminančios darbo sąlygos. Turiu pasakyti, kad konvencija numeris 188 tiesiog pratęsia mūsų darbus, pradėtus darbus žuvininkystės politikos srityje. Ši konvencija yra labai svarbi, norint nustatyti tinkamas darbo sąlygas, kaip kad sakė anksčiau kalbėjo kolegos. Žuvininkystės sektorius aktualus visoms valstybėms narėms. Ir aš tikrai tikiuosi, kad visos valstybės narės iki 2012 metų, kaip ir numatyta, ratifikuos e, šią konvenciją. Kai kurios valstybės narės beje jau ir yra šią konvenciją ratifikavusios. Tikiuosi, kad konvencija kiek įmanoma greičiau įsigalios. Tikrai galėsime didžiuotis, kad ši konvencija bus taikoma mūsų žvėjams. Na, kalbant apie žvėjus iš trečių šalių, čia situacija kiek kitokia. Aš tikrai tikiuosi, kad e, Europos parlamentas darys viską, kad būtų saugomos, kad būtų užtikrintos teisės ir tų moterų, kurios dirba žuvininkystės sektorija. Dar kartą pabrėšiu, yra labai svarbi parama toms moteriams, kurios dirba žuvininkystės srityje. Moteris, kurios gyvena pakrantės regionuose, dažnai atsiduria gerokai prastesnėje situacijoje negu kad vyrai. Taigi reikia papildomų teisės aktų joms apsaugoti. Manau, kad mes visi turėtumėm pasisakyti už tai, kad būtų skatinami pakrančių regionai, kad būtų išlaikoma jų kultūra. Tai yra labai svarbu, norint užtikrinti ES pakrantės regionų ypatingumą. Taigi reikėtų skatinti pakrančių regionus. Na, o dėl šio kompromiso, kurį turėtų ratifikuoti valstybės narės. Šis pasiūlymas turi keletą tikslų. Ir norėčiau pabrėžti štai ką turėtume itin didelį dėmesį skirti darbuotojų mokymų ir kvalifikacijų kelimui. Ačiū. Dar du prašymai pasisakyti. Pirmiausia, ponė Rotva, pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Ačiū, ponė pirmininkė komisarė. Pratesdama kolegų mintis, manau, kad labai svarbu patvirtinti standartus, kurie apibrieštų ores darbo sąlygas žvejybos sektoriuje. 21-ame amžiuje Europos Sąjungoje e, galioja, egzistuoja tokios darbo sąlygos, kurios priliksta vergoviai. Taigi noriu pasveikinti Jūs patvirtinus pradėjus tą trišalį projektą, kuriame dalyvauja vyriausybės darbuotojai ir darbdaviai, bus atsižvelgda į šio sektoriaus ypatumus. Svarbu, kad būtų nustatyti reikalavimai susijęs su minimaliu amžiumi gydytojo patikrinimais, e, socialinės apsaugos standartais. Ir visa tai be abejo užtikrins e, palankės darbo sąlygas žvėjams. Aš esu iš šalies, e, kurioje, kuri neturi pakrantės, bet aš tikrai džiaugiuosi tuo priimamu dokumentu, nes jame apibrieštos žvėjų darbo sąlygos ir tikiuosi, kad mes tinkamai ir sparčiai ratifikuosime šį tekstą. Ponas Kasaka. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie kitų kalbėtojų ir pritarti, e, pasidžiaugti šią TDO iniciatyvą. Tikiuosi, kad valstybės narės sparčiai ratifikuos 188 konvenciją. nes reikia reglamentuoti ir šį sektorių nekontroliuojam, nekontroliuojama konkurencija reiškia ne, netinkamas darbo sąlygas žvėjams ir žvėjims. Ir jie turi būti bendrosios žvejybos politikos branduolys. Aš tikrai raginu visus to siekti. Ne, neignoruokime raginimo ratifikuoti šią konvenciją, bet užtikrime, kad tie žmonės taptų mūsų politikos centras. Dabar vėl kreipiuosi komisarą ir klausiu, ar norėtumėte su, sureaguoti išsakytus pasisakymus. Pirmininkė, ponios ir ponai, jums leidus norėčiau pasakyti, kad man labai malonu išklausyti, buvo labai malonu išklausyti šiandien išsakytų argumentų, kadangi visi argumentai tik tai dar kartą įrodo, kad ši konvencija, apie kurią diskutuojame, yra labai svarbi. Yra išsiskiriančių nuomonių, tačiau daug argumentų buvo išsakyta šios konvencijos labui ir taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia užtikrinti tinkamą žvėjų gyvenimą. Ponios ir ponai, aš manau, kad šio teksto oficiali procedūra yra visiškai paprasta ir aiški. Politinės turi būti daromos pastangos tam, kad tekstas būtų greitai ratifikuotas ir komisija yra numačiusi galutinį terminą, absoliutų galutinį terminą, nors aišku, galima tą konvenciją ratifikuoti ir anksčiau, jo anksčiau to geriau. Norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Figueiredo ir visiems parlamentarams, kurie parėmė mūsų darbą. Dėkoju. Dabar žodis poniai Figueiredo. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisarui ir visiems kolegoms, kurie pasisakė ir pritarė tam, kad ši konvencija būtų ratifikuota. Be jokios abejonės rytoj pranešimas bus patvirtintas parlamente. Ir taip pat bus patvirtinta ir ratifikuota konvencija, ko galima greičiau. Apie tai šiandien daug kalbėjome. Mūsų tikslas yra pasirūpinti, kad šis teisės aktas įsigalėtų kuo galima greičiau, anksčiau negu kad 12 metais. Taigi kreipiuosi visas valstybės narės, kad jos ratifikuotų šią konvenciją. Tai yra labai svarbus indėlis, norint užtikrinti minimalius standartus darbo geresnės sąlygas žvėjams ir užkirsti kelią mirtiniems at, nelaimingiams atsitikimams. Tai yra taip pat svarbus indėlis siekiant užtikrinti šios profesijos orumą. Dėkoju. Ačiū, diskusijos baigiamos, balsuosime rytoj. Kitas posėdis įvyks rytoj, trečiadienį, sausio 14 dieną, nuo 9 ryto iki 1 po pietų ir po to nuo 3 iki 8 ir galiausiai nuo 9 iki vidurnakčio. Paskelbta darbo atvarkė. Darbuotojai paskelbta ir internetu. Dėkuoju, posėdis baigtas.